Regisi, mes bendradarbiaudami galbūt pasieksime savo tikslų, būtent galbūt atsisakyta mirties bausmės. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū komisijos nariu Kalas. Pasibaigus diskusijoms pateikti šeši rezoliucijų projektai, balsuosime po paskutinės diskusijos. Kitas darbo atvarkės punktas yra Uganda Davido Kato mirtis. Norėčiau suteikti žodį kolegijai Lunačiak, siūlymo autoriai, pusantros minutės kalbėti. Pirmininkė, komisijos nariai, ponės ir ponai, visi būtume veikiausiai pageidavę, kad prieš kelias savaitės Davidas Kato nebūtų buvęs nužudytas ir būtų galėjęs atvykti pas mus. <clears throat> Praeitų metų lapkričio mėnesį statytų gėjų ir lesbiečių padėtį Ugandoje ir kartu su mumis teiktų pasiūlymus, kaip pakeisti padėtį. Bet man džiaugiasi, jeigu jis nebūtų tapęs brutalaus nužudimo auka. David Kato e, gynė gėjų lesbiečių transvestitų teisės Ugandoje, buvo kovotas už žmogaus teisės, džiaugiuosi, sugebėjome pateikti rezoliucijos projektą, kuriuo bus pasmerkta Davido Kato, pasmerktas Davido Kato nužudimas ir e, Jemeno tiek e, Ugandos religiniai politiniai lyderiai bus raginami baigti persekioti e, gėjus, lesbietis ir transseksualus tam, kad šie asmenys Ugandoje galėtų laisvai gyventi. Mums ES tenka atsakomybė už tai, kad šie asmenys galėtų naudotis savo lygiamis teisėmis ir turime pateisinti tokiu būdu Davido Kato mirtį. Todėl ES susireikalų ministrė ir išorės veiksmų tarnyba taip pat turėtų dėti pastangas, siekiant apsaugoti e, arba užtikrinti vienodas teisės bei nustatyti tam tikrų priemonių rinkinį, pagal kurį būtų kiekvienoje šalyje apsaugomos gėjų lesbiečių transvestitų teisės. Ponas Hakė, pirmininkė komisarė, mėly kolegos, šiandien trečią kartą skubos tvarka svarstame rezoliuciją susijusią su gėjų, lesbiečių ir transvestitų teisėmis. Šį kartą rezoliucija yra susijusi su Davido Kato mirtimis. <clears throat> Ši mirtis turi būti e, pilnai ištirta e, ir reikia e, taip pat pakeisti visuomenių požiūrį į gėjų, lesbiečių ir transeksualų po to, kai Davidas Kato buvo nužudytas, mes išlikome tylus ir dabar pasitelkę parlamento pagalbą mes nebetilėsime, sipakilsime į kovą už uh, homoseksualų ir transseksualų teisės. Mes turime aiškiai pasakyti, kad tai kova už žmogaus teisės, kad nekaltų žmonių žudimas negali būti teisinamas, turime jį pasmerkti taip pat kaip ir uh, visų kitų pasaulio mažumų, tai tarp, tarp ir krikščionių teisų pažeidimą. Šis veiksmų tarnyba privalo pasitelkti tam tikrą priemonių rinkinį, kad galėtų apginti homoseksualų ir transeksualų teisės, taip pat ir Ugandoje. Šių kolegiai Schakė, dabar vieną minutę kalbės kolega Tenok. Aš manau, kad svarbu padėti lesbiečių, gėjų ir transseksualų bendruomeniai e, šioje šalyje. Ilgą laiką mes susidurėme su tais atvejais, kai šių žmonių teisės grubiai pažeidžiamos. Turime kviesti to šalies parlamentarus kad jie atsisakytų, kad darbdavys būtų atsisakyta įstatymo, kuris yra taikoma žmonėms, kurie uh, uh, yra laikomi nusikaltėliais vien dėl jo homoseksualumą. Uh, e, laikraštie buvo paskelbtas straipsnis, kuris ragino karti homoseksualus. Uh, gaila, tačiau Londone, mano uh, apygardoje, uh, žmonės yra susirūpinę dėl to, kad skiriama pagalba šaliai, kurie persekioja lesbietės, gėjus, transeksualus ir biseksualus. Aš manau, kad Pan-Afrikos šalių organizacija imsis šio atveju išnagrinės Davido Katon uždimo atvejį. Aš manau, kad mes, duskėdami pagalbą šiom šalims, turėtume iš jų reikalauti tam tikrų atsakomųjų veiksmų. Ačiū ponui Tanok, sako pirmininkas. Pone Veržė, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Štai priimame trečią rezoliuciją dėl diskriminacijos e, Ugandoje taikomos gėjams, lesbietėms, transeksualams ir biseksualams. E, Davido Kato nužudimas buvo pasinemertas daugelio tarptautinių organizacijų. Ponas Kato buvo simbolis kovos su homofobija savo šalyje. E, mes žinome, kad šalyje buvo priimtas įstatymas, kur numatytos už homoseksualumą bausmės, iki mirties bausmės, iki įkalinimo, iki gyvos e, galvos. E, aš net negalėčiau paminėti, nedrįstumėti laikraščio vardą, kuris, kaip, e, kuris išspausdino tokių asmenų nuotraukos adresus ir panašiai. Rytoj vyks Ugandoje prezidento rinkimai. Aštuoni kandidatai yra dalyvaujantys šiame e, šiuose rinkimuose, tačiau dabartinis prezidentas džiugiai aiškina, kad jis ir toliau persekios homoseksualus, kai tik bus išrinktas kitai kadencijai. Taigi sakyti, kad diskriminacija, kokia jį bebūtų, E, yra smerkt, turi būti smerktina. E, mes turime visi kartu atsiliepti į e, tą šūkį kovoti už žmogaus teisės, nes homoseksualumas yra viena iš tokių teisių. Dėkoju. Ačiū kolegė Veržė. Norėčiau vis tik pakartoti dar vieną kartą. Čia mes E, nuolatos matome šviečiančią lemputę, kalbėkite lėčiau, žinau, kad vertėjai labai stengiasi, iš tikrųjų labai stengiasi. Tad ir, ir jeigu mes skaitome nežmoniškų greičių, dvigubai greičiau negu kalbama normaliai, tai, tai nereiškia, kad mes vertėjams padedame. Laikykitės pasisakymo laiko, kalbėkite normaliai, tada vertėjai į visas kalbas jūsų pasisakymus, gerbiami kolegos, maloniai išvers. Manau, kad greičiau negu kalbate normaliai gimtają kalbą, nekalbėkite greičiau, nedarykite šito. Ponas Keli turi žodį, prašau. Sorry, but, but the question how many speaking time we have altogether is not in my power. Uh, herr kollege kelly bitte! Uh, pone pirmininke Mes kalbame apie pietų Saharo, pietus nuo Saharos esantį regioną, mes kalbame apie tas šalis ir žinome, kad Davido Keito atvejis yra pavyzdinis. Tai yra tas žmogus, kuris gynė žmogaus teisės, jis kovojo už seksualinių mažumų teisės Ugandoje ir dėl to buvo pasmerktas Rolling Stone žurnalo puslapiuose. Jis buvo nu, tuo tų persekiojimų auka. Jis 2009 metais taip pat sulaukė e, pasmerkimo, turėjo būti priimtas įstatymas tais metais, tai tuo metam žmogui būtų grėsusi 14 metų įkalinimo bausmė, o kitus būtų galima irgi sėkmingai karinti. Na, vilčių yra, nes regis rytoj Ugandoje vyksta prezidento rinkimai, ES lygių turime vykdyti spaudimą, kad homoseksualių asmenų teisės toje šalyje pagaliau būtų gerbiamas. Ačiū. Ačiū kolegai Keli. Kolega Kašman, pusantros minutės. Visą laiką liūdna tvirtinti rezoliuciją susijusią su žmogaus teisų gynėjo mirtimi. Man dvigubai liūdna, nes kaip ir daugelis kolegų šiame parlamente, aš buvau su juo susitikęs, e, kuomet jis lankėsi ir e, mus pasakojo apie tai, kaip e, tie asmenys gyvena Ugandoje. Mes turime patvirtinti šią rezoliuciją, parodydami, kad visiškai nepriimtinas mums yra LGBT bendruomenės teisų pažeidinėjimas. Asmenys, kurie atsakingi už beprasmišką šio jauno žmogaus nužudimą, privalo būti patraukti atsakomybė. Tačiau tikras teisingumas bus užtikrintas tik tada, kai Afrikos kontinente, kaip teisingai minėjo ponas Tanokas, mes e, sugebėsime e, atsisakyti primesto kolonializmo, kurį mes primetėme toms valstybėms per savo įstatymus ir per e, savo tikėjimą. Reikia padaryti galą mirties bausmės taikymui Somalija, e, Sudane, Mauritanija ir Šiaurės Nigerijoje. šis parlamentas privalo kalbėti už tuos, kurių balsas negirdimas. Ačiū. Ačiū kolegai Kešmanui. Dabar pasisakys frakcijų atstovai. Pirmoji kalbės kolegė Karėtų. Dėkoju. Aš taip pat manau, kad diskusija dėl seksualinio žmonių teisų pažeidimo Ugandoje turėtų neapsiriboti vien tik kritiką. Mes turėtume pradėti mąstyti apie tai, kokios priemonės galėtume pasitelkti kovoti už žmogaus teisės. Mes turime pasižiūrėti, kiek ES diplomatija į šį procesą gali įsitraukti. Mes priėmėme rezoliuciją dėl homoseksualų padėties Ugandoje bei dėl nusikaltimų prieš šią bendruomenę persekiojimą dėl seksualinės orientacijos mane e, neramina tokio pobūdžio išpoliai. Ir aš manau, kad turime pasitelkti visas priemonės, kokios tik turime, kad pareikalautume situacijos pasikeitimo. Turime kreiptis į Ugandos administraciją ir pareikalauti, kad būtų užtikrinamos pagrindinės žmogaus teisės, kad šis įvykis būtų ištirtas ir kad niekas nesugalvotų panašių nusikaltimų daryti ateityje. Aš manau, kad mes turime žymiai aktyviau dalyvauti, e, siekdami, kad šis atvejis būtų išaiškintas. Ačiū. Ačiū kolegijai Kretų. Pone Tein, minutė. Gerbime kolegos, šiandien patvirtinsime trečią rezoliuciją nukreiptą prieš e, homoseksualumo kriminalizavimą Ugandoje, prieš kurį laiką uh, homoseksualizmo nusikaltimais buvo apkaltinti netgi nepilnamečiai asmenys e, dėl to, kad e, Rolling Stone žurnale buvo paskelbtas raginimas šimtą homoseksualų pakarti ir taip pat dėl vienos JAV religinės sektos įtakos. Davidas Kato buvo užmuštas e, tviroje gatvėje, e, tiesiog žvėriškai uždaužytas ir mes raginame štirti šį nužudimą taip pat ir visus kitus e, kovotojų už homoseksualų teisės nužudimo atvejus ir raginama peržiūrėti Ugandą savo teisės aktus. Dabar Romeva ir Rueda vieną minutę kalbės. Aš taip pat prisijungiu prie emocijų ir smerkiu Davido Kato nužudimą. Privalome pademonstruoti ryštą ir pasmerkti tokio pobūdžio nužudimus bei bet kokio pobūdžio diskriminaciją dėl lytinės orientacijos ne tik Afrikoje, bet ir visame pasaulyje. Tai nepriimtina. ES turi kovoti su e, tokiais reiškiniais tiek politinėmis, tiek ekonominėmis priemonėmis. Ir šiuo atžvilgiu mes galėtume pakeisti padėtį, būtent pasitelkdami ekonominės priemonės. Būtina užkirsti kelią persekiojimui dėl lytinės orientacijos ir suteikti atitinkamai persekiojams asmenims pabėgėlių statusą Europoje šiuo metu taip nesielgiama, galbūt e, Davidas Kato tokiu būdu būtų galėjęs būti išgelbėtas. Reikia pasistengti tą daryti ateitie. Ačiū kolegai Romeva Iroeda, kolega Černecki vieną minutę kalbės. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Panie Pirmininkė, dėkoju. Trečią kartą mes kalbame apie šią šalį per keletą mėnesių. Tai iš tikrųjų nerima kelinti padėtis. Sutinku su kalbėjusiais prieš mane kolegomis. Čia mes kalbame ne apie žmogaus teisės. Mes tiksliau kalbame apie žmogaus teisės apskritai, o ne apie, o ne apie tik tam tikros mažumos teisės. Ne, tai yra ta mažuma, kur yra ypač pažeidžiama. Manau, kad Europos parlamentas vėl turi aiškiai pasakyti, kad tų teisų apsauga yra esminis dalykas. Man tikrai smagu, kad visos politinės frakcijos šio klausimu yra labai vieningos. Be abejo, galima susitelkti visiems prie skirtingų aspektų, tačiau dėl esmės visi sutarė. Seksualinių mažumų teisės turi būti ryštingai ginamos. Jie turi turėti teisę dalyvauti politinėme gyvenime. Kodėlgi ne? Dėkoju. Ačiū kolegai Černecki. Išklausime frakcijų atstovus, dabar išgirsime kitus norinčius kalbėti. Ir kalbės kolegė Senišin. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė Davidas Keito buvo brutaliai nužudytas. Jis yra vienas iš e, labiausiai žinomų žmogaus teisų aktyvistų. Jis e, tapo neapykantos homoseksualams auka. Net jeigu žudikas bus ir nubaustas, ta baimės atmosfera išliks, diskriminuojantis įstatymai išliks. E, Afrikoje daugybė valstybių laiko homoseksualumą nusikaltimu E, daugelį valstybių už tai baudžiama mirties bausme. ES remia e, demokratijos pasikeitimus Afrikoje, tad neturime leisti tokių nusikaltimų toleravimo Afrikoje. Kiek žmonių dar turės žūti, kad tarptautinė bendruomenė priverstų tas šalis pakeisti savo įstatymus? pažvelkime į tai, kokį vaidmenį vaidina bažnyčia, vietoj to, kad būtų propaguojama artimo meilė, E, homoseksualių asmenų atžvilgių skatinama neapykanta. Kalbama apie neva lygą, kurią privalu gydyti bet kokią kainą. Ačiū. Ačiū, poniai Senišin. Man buvo pranešta, kad dar lieka laiko nepriklausomų narių frakcija. Pone Sinclair kalbės. Dėkoju. Norėjau dėl vedimo tvarkos dar pasisakyti. Trečią kartą mums pažadamas pasisakymo laikas, bet į tai neatsižvelgiama. Mes norėtume, kad taip nebūtų. Na, o dabar mano pasisakymas. Norėčiau, kad Davido Keito būtų pareikšta pagarba už jo darbą, nes jis gynė uh, visų seksualinių mažumų Ugandoje teisės, visų Afrikoje gyvenančių seksualinių mažumų teisės. Liūdna, kad mes neišklausėme jo įspėjimų, nors praėjusį spalį jis dar čia lankėsi parlamente ir mums kalbėjo apie e, pavojus ir atmosferą susikloščiusią ten. Uganda ir toliau ES teikia pagalbą vyks rinkimai. Tikėkime, kad situacija keisis. Ir aš manau, kad mm, jeigu e, Amnesty International nebūtų pateikus iš informacijos, mes būtume ramiai pratylėję ir neregavę į šią situaciją. Aš manau, kad Vengrija, pirmininkaujantį ES, šį birželį e, į teikti premiją kovojantiems už šių asmenų teisės. Kokia yra situacija šioje šalyje? Ačiū kolegai Sinclair. Pone Sinclair, kreipėsi pirmininkas, man buvo pasakyta, bent jau jūsų darbuotojai pranešė, kad jeigu prašoma pasakymo laiko, ponė Seklera, aš turiu atsižvelgti jūsų darbuotojų prašymus, tačiau jūs turite įrodyti, kad toks prašymas buvo, o dabar spontaniškų pasakymų procedūra, kolega Silvestris, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Čia kalbame apie Davido Kato nužudimą. Tai buvo visų ES institucijų pasmerkta. Tačiau tai yra toks dalykas, kuris iš tiesų yra labai žiaurus ir jį reikėtų nagrinėti platesnėme kontekste. Nesvarbu etninės, religinės ar kitokios mažumos, jų teisės reikia apginti. Mes visai neseniai prieėmėme rezoliuciją dėl Egipto koptų jie tapo tikėjimo aukomis. Taip pat nereikia pamiršti ir finansinių aukų, kitokių aukų. Dėl šalies silpnumo atsirandančių. Ir Ugandoje mes turime padaryti taip, kad e, ir kitose šalise, kad tokių dalykų daugiau nebepasikartotų. Ačiū ponui Silvestris. Pane Jėtinmeki minutė. Pane pirmininkė, neapykantos kurstimas ir e, lytinių mažumų teisų pažeidinėjimas tęsiasi pasaulyje. Davido Kato nužudimas Ugandoje, dar vienas liūdnas diskriminavimo ir brutalumo pavyzdys, kurį patiria seksualinės mažumos. Davido Kato nužudimą privalu išsamei ištirti ir atiduoti e, atsakingus asmenys į teisingumo rankas. Buvo pranešta, kad e, kai kurios e, institucijos, pavyzdžiui, Rolling Stone žurnalas viešai paragino nužudyti Davidą Kato. Tokius raginimus taip pat būtina ištirti ponė pirmininkė, Ugandos e, integracijos ministras privalo pripažinti, kad e, homoseksualų teisų apsauga yra susijusi su žmogaus teisėmis. Pone Holenstein, ačiū, pone pirmininkė, galvodami apie Ugandą, galvoju apie tai, kiek daug ši graži šalis kančių yra patyrusi ir dabar dar patiria pažeidinėjant ten žmogaus teisės. Turime aiškiai matyti, kokių padarinių gali sukelti neapykantos kalba, turiu omenyje raginimą Rolling Stone žurnale žudyti šios e, asmenys. Tačiau taip pat ir ES esame atitinkamų interneto tinklavečių, kuriuose skelbiami e, kitos lytinės orientacijos, kitų politinių požiūrių arba tikėjimo asmenų vadai, pavardės ir adresai e, ir raginama šiuose tinklapiuose e, kovoti su mažumomis, taigi turime rūpintis mažumų teisėmis pasaulyje, ne tik pasaulyje, bet ir pas mus. Ačiū. Ačiū kolegijo Wonstein. Baigėsi pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, dabar apibendrinti diskusiją, suteikiu žodį komisijos nariu Kalas, pirmininkė. Gerbėmi parlamento nariai, noriu pradėti pagerbdamas Davido Kato atminimą, jis buvo drasus kovotojas ir bebaimis kovotojas už žmogaus teisės bei LGBT bendruomenės aktyvistas. 2010 spalio 2 dieną jo vardas ir nuotrauka kartu su kitomis, kitais tariamais kovotais už LGBT teisės buvo išspausdintas Ugandos žurnale Rolling Stone su raginimu juos pakarti, taip sukent grėsmę šių žmonių gyvybei. Sausio trečią dieną teismas nusprendė, kad žurnalas pažydė konstituciją teisę į privatumą ir e, priteisė ieškovams žalos atlyginimą. Sausio 22 dieną Davidas Kato buvo nužudytas Europos Sąjunga, reiškia savo e, pareiškė savo apgalėstavimą ir paragino, kad šio nusikaltimo vykdytojai būtų patraukti atsakomybin. Šis įvykis mums primena, kokia trapi yra Uganda LGBT bendruomenės padėtis, taip pat ir kitose valstybėse. Iš karto po Davido Kato mirties sausio 28 dieną buvo paskelbtas kitame laikraštyje labai įžeidžiantis straipsnis nukreiptas prieš homoseksualus. Taip pat, nu, nepaisant to, homoseksualumo įstatymas patvirtintas Ugandos parlamente, jo galiojimas dabar yra sustabdytas, tačiau po būsimųjų rinkimų jis gali vėl pradėti galioti. ES pozicija dėl LGTB teisų yra labai aiškiai homoseksualumo kriminalizavimas, kaip numatyta Ugandos atitinkamo įstatymo projekte netitinka tarptautinių žmogaus teisų standartų. Statymo projektas prieštarauja jungtinių tautų e, deklaracijai dėl e, lyčių lygybės ir seksualinės orientacijos 2008 metais patvirtintais įvairiomis progomis ir įvairiais lygiais premjerų, užsienio reikalų ministrų, teisingumo ministrų lygių E, buvo atkreiptas dėmesys į homoseksualų padėtį Ugandoje. Žmogaus teisų darbo grupė pakvietė žmogaus teisų gynėjus iš Ugandos suteikti papildomą naujausią informaciją apie LGBT bendruomenės ir kitų kovotų žmogaus teisės padėtį. Vasario 3 dieną S delegacija, kurioje dalyvavo dešimt valstybių narių atstovų, taip pat Norvegijos atstovai pradėjo įgyveninti ES gairių strategiją skirtą žmogaus teisų gynėjams, stengdama išsiaiškinti, kaip praktiškai būtų galima padėti žmogaus teisų aktyvistams ir LGBT bendruomenės atstovams. Europos Sąjunga ir toliau išreiškė savo susirūpinimą dėl e, ketinimų patvirtinti homoseksualumo įstatymą ir e, LGBT atstovų persikėjimą savo dialogę su vyriausybės atstovais. Mes ir toliau teiksime pagalbą žmogaus teisų, kovos žmogaus teisės organizacijoms Ugandoje timiausių metų susitiksime su šių organizacijų atstovais ir aptarsime galimybės teikti paramą LGBT bendruomenės aktyvistams. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, ponė komisarė. Ačiū. Kolegos, turime rezoliucijos siūlymus, diskusijos baigtų, baigtus, balsuosime netrukus.